frakcijos, EFD frakcijos ir nuo šių metų birželio 23-osios jis priklausys nepriklausomų narių grupiai. Be to, man pranešta, Niderlandų institucijos man pranešė, kad ponas Luisas Bontes pakeistas bus ponu Luku Hartong, o ponę e, Ženin Henis Plašer pakeis ponas Jan Mulderis ir jie, eiti pareigas, jie pradėjo eiti pareigas vakar. Norėčiau pasveikinti naujus kolegas įsiliejusius į mūsų gretas. Toliau, pagal darbo tvarkos taisyklių trečio straipsnio antrą dalį, kol bus patikrintos šių naujų parlamento narių galios ir kol bus išspręsti galimi ginčių klausimai, tai tie du naujieji nariai E, dalyvaus parlamento darbe visomis teisėmis, tik tai su ta sąlyga, kad jie bus iki to pateikę deklaraciją, jog jų naujos parlamento narių pareigos neprieštarauja, jų, jie neužima funkcijos, e, kuri nesuderinama būtų